colleagues, if you're staying for roundtable one, please take a seat now. We're going to begin. Agi kolegos, jeigu pasiliekate um, apalio stalo diskusijose, prašyčiau susėsti į savo vietas ir pradėsime darbą. Tad užimkite vietas, o jeigu esate ne iš šios apalio stalo diskusijų grupės, pereikite į kitą salę. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šios apalio stalo diskusijas. Kalbėsime apie prieglobstį ir migraciją. Aš esu Klod Morajas. E, Lybė komiteto pirmininkas. Na ir šiandieną įtin e, daug e, kalbančiųjų bus, tad tikrai turėsiu riboti jūsų laiką, nes turiu užtikrinti, kad visi gautų galimybę pasisakyti. Bet kuriuo atveju taip pat sieksime, kad diskusijos būtų sėkmingos, kad visi galėtumėte įsitraukti vykstančias diskusijas. Internetu taip pat transliuojamos mūsų diskusijos ir e, galite girdėti vertimą į prancūzų, vokiečių, italų, e, olandų, lietuvių, slovakų ir kitas kalbas, taip pat e, kolegos dirbs kitoje salėje. Ir ten yra kalbama šiek tiek kita tema, kalbama apie stabilumo kūrimą trečiosiose šalise ir e, klėstėjimo užtikrinimą. Na ir kolegos, mūsų apalio stalo diskusijų tikslas yra užtikrinti štai ką. Beje, žinau, kad e, šiek tiek prakaituojame, tad paprašiau, kad įjungtas būtų stipresnis oro kondicionavimas. Tikiuosi, kad neužmiksime, noriu, kad diskusijos būtų aktyvios. Tačiau be abejo, jeigu reikės, galite išeiti iš salės, nusipirkti gėrimų šalia esančiame bare, tačiau nepamirškite sugrįžti. Siekiant, kad viskas įsibėgėtų, priminsiu, e, kad mm, pagrindiniams e, prelegentams suteiksime po penkias minutės ir komisaras Dimitris Avramopoulos pas mus atvyko, taip pat Graikijos migracijos ministras. Ir matau salėje tikrai daug patyrusių kolegų, kurie dirba su migracijos klausimais, tad tiek trumpai būtų iš mano pusės. Ir pasistengime užtikrinti, kad e, šios apalio stalo diskusijos, taip pat jų transliacija internetu e, taptų puikia galimybė pasidalinti įdomiomis mintimis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra rekordinis skaičius teisėkuros e, aktų susijusių su migracija ir prieglopšiu. Nebejoju, kad komisaras apie tai pakalbės. Na, o gerbiamas ministras e, bei mūsų nariai taip pat kalbės apie tą rekordiškai aktyvę veiklą ir Italijoje, ir Graikijoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Tad visas tas temas paliesime, pakalbėsime apie problemų sprendimus. Pirmiausia, steiksiu žodį Dimitrijui Avramopolos. Tad žodis Jums, komisarė, galime skirti penkias minutės. Pristatykite pagrindinius klausimus susijusius su susiklošiusią padėtimi. Ačiū. Ačiū, Klodai. Gerbiami parlamento nariai, deputatai, merai, ponios ir ponai. Na ir jeigu per pastarosius dviejus metus kažką supratome, tai supratome vieną dalyką. Tai yra, kad mums reikia ne vien tik e, europinio, tačiau ir globalaus pasaulinio požiūrio į migracijos problemos sprendimą. Na ir nereikia klausti, kaip reikėtų sustabdyti migraciją. Pirmiausia, reikia klausti, kaip ją būtų galima geriau suvaldyti, kaip būtų galima viską daryti koordinuotai. Ir man atrodo, mūsų gebėjimas sureaguoti į šią situaciją kaip sąjungai, o ne kaip atskiroms valstybėms narėms, apibrieš mus kaip e, tokią bendryją. Akivaizdu, kad vien nacionalinės priemonės nėra pakankamas instrumentas, to nepakanka nei vienai valstybei nariai, nei Europos Sąjungai bendrai paėmus. Reikia intensyviau kartu dirbančios Europos, siekiant apsaugoti ES išorės sienas. Taip pat reikia siekti, kad e, prieglopščio sistema būtų atspari ateities pokyčiams, kad būtų atsižvelgiama į realius poreikius. Taip pat labai svarbu ardyti e, nusikaltelių tinklus ir persekioti tos nusikaltelius taip pat e, išsiųsti iš ES tos asmenys, kurie neturi teisės čia būti, padidinti teisėtas galimybės patekti į Europą. Tokie yra mūsų tikslai. Tačiau, kalbant apie intensyvesnį ES šalių bendradarbiavimą, nereiškia, kad bus atimtos valstybių narių kompetencijos. Ne. Kaip tik reikia geriau valdyti, geriau tvarkyti su tuo bendru iššūkiu. Tai reiškia didesnį solidarumą, pasidalymą atsakomybę. Ir tai yra pagrindinis tikslas susijęs su e, bendros ES prieglopščio politikos e, e, sistemos funkcionavimu. Nepaisant, kad buvo imtasi priemonių praeitie, vis dar yra nemažai skirtumų tarp nacionalinių prieglopščio sistemų. Ir būtent tie skirtumai prisideda prie antrinio judėjimo, taip pat palankesnių prieglopščio sąlygų ieškojimo Ir tai reiškia, kad ne vienodai yra paskirstamos atsakomybės tarp valstybių narių. Būtent todėl mums reikia suderintos, griežtos ir sąžiningos prieglapšio sistemos. Tokios sistemos, kuri būtų pagrista solidarumu ir sąžiningų atsakomybės pasidalymu kad nei viena valstybė narė neturėtų su iššūkiai susidoroti pati, kad būtų sukurta tokia sistema, kuri būtų atspari krizių atveju Jeigu mes norime panaikinti spragas, mes turime užtikrinti, kad nacionalinės prieglopščio sistemos būtų sujungtos, kad būtų taip pat laikomasi bendrų europinių standartų ir vertybių. Tarpusavio pasitikėjimas yra svarbus ne tik kalbant apie sistemos veiksmingumą, tačiau ir siekiant užtikrinti, kad prieglopščio prašytojai, su prieglopščio prašytojais būtų elgiamasi sąžiningai ir oriai visoje Europos Sąjungoje. Be abejo, E, tokios reformos sėkmė pirmiausia priklauso nuo solidarumo. Ir geografija tikrai negali tapti atsakomybės prisėmimo rodikliu. Dublino reglamentas, kaip jūs žinote, neatlaikė laiko ir pokyčių išbandymo. Todėl mums reikia mm, naujo prie realybės prisitaikiusio Dublino reglamento ir taip pat svarbu siekti, kad E, tas naujas, geresnis Dublino reglamentas viršytų mūsų lūkesčius. Nes jeigu norime gyventi ES, kurioje nebūtų vidaus sienų, mums reikia nuspėjamos ir veiksmingos Dublino reglamentų pagristos sistemos. Taip, diskusijos vyksta tarp valstybių narių ir aš norėčiau pasikliauti Europos parlamento paramą, kalbant apie veiksmingo ir sėkmingai funkcionuojančio solidarumo mechanizmo sukūrimą. Tačiau reikia, kad visų valstybių narių įsipareigojimai pavirstų aiškiomis, teisiškai saistančiomis taisyklėmis. Mūsų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad mažėtų nekontroliuojamo neteisėto atvykimo ES intensyvumas ir atsirastų e, teisėtų būdų, kaip atvykti čia. Yra parengta perkelimo sistema ir tikimės, kad tai padės sukurti saugią sistemą ir padės asmenims, norintiems teisėtai atvykti Europos Sąjungą, tai padaryti saugiai. Be abejo, mums reikia ir saugių išorinių sienų, kad būtų išlaikytas Europos Sąjungos piliečių laisvas judėjimas šiandieno zonoje. Praėjusią savaitę, kaip žinia, e, šventėme 32 metų šiandieno erdvės jubiliejų. Ir man atrodo, kad turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume vieną pagrindinių europinės integracijos pasiekimų. Tad norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui už jūsų paramą. Yra vykdomi sisteminiai patikrinimai atitinkamose duomenų bazėse, kai mm, asmenys kerta išorinės ES sienas. Taip pat buvo pasiekta pažangos, kuriant Europos pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybą, tad padidėjo mūsų saugumas. E, Virš šimto tūkstančių pareigūnų dirba šioje srityje ir ES išorės sienos yra saugomas daug geriau nei kada nors anksčiau. Reikia nepamiršti ir vidinių E, migracijos valdymo mm, aspektų. Todėl mes padidinome e, savo bendradarbiavimą su pagrindinėmis e, kilmės šalimis, siekiant spręsti problemas susijusias su migracijos ištakomis, norime kovoti su mm, neteisėtų žmonių gabenimu, siekime, kad atsirastų teisėtų kelių patekti Europos Sąjungą. Nenorime, kad Europos Sąjunga taptų uždara tvirtovė. Norime, kad ji būtų draugiška, saugi, kad migracija ir judumas vyktų tvarkingai. Ir mūsų siūloma mėlynosios kortelės reforma yra dalis šio siekio. Mes norime užtikrinti, kad pritrauktume daugiau um, kvalifikuotų migrantų, nes mums jie yra būtini. Tačiau taip pat norime kovoti su neteisėta migracija ir užtikrinti, kad tie, kurie neturi teisės čia likti, būtų sugražinti į savo gimtasią šalis. Man atrodo, kad Europos pasienio ir pakrančių tarnyba padės e, spręsti problemas esančias grįžinimo srityje, tačiau reikia, kad ir valstybės narės taikytų egzistuojančias taisyklės. Na, o baigdamas dar norėčiau pakalbėti apie integracijos klausimą. Nes iš esmės viskas, apie ką mes šiandieną kalbame, yra susiję su mūsų visuomenių sanglauda ateityje. Tai yra susiję su tuo, kaip mes visi kartu gyvensime. Ir mes puikiai žinome, kad Europos visuomenės e, yra itin įvairios. Tačiau mes turime pasimokyti iš praeities. Negalime švaistyti laiko, e, kalbant nei apie socialinę, nei apie ekonominę perspektyvą. Tik sėkminga visų migrantų integracija ES sudarys galimybę paversti migraciją m, mm, ateities galimybę tiek ir jiems, tiek ir mums, ES visuomeniai ir ekonomikai. Tad labai svarbi ta solidarumo dvasia ir mes turime užtikrinti, kad migracija taptų europinė sėkmės istorija. Juk tai yra susijęs su visos ES ateitimi. Ačiū. Ačiū komisijos nariu. Prieš kelias dienas Libė komiteto delegacija ir aš atskirai lankėmės Graikijoje. Dalyvavome toje ceremonijoje, e, kai buvo skirtas finansavimas migrantų problemų spręsti dabar 5-6 minutėms skirsime žodį Graikijos migracijos ministrui, ponui Muzalas. Prašau. Ačiū, Klaudai. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šią konferenciją, taip pat už kvietimą, kurį gavau. Nekartą minėjau, kad Graikija buvo nepasirengusi migrantų kriziai tiek Graikija, tiek Europa. Komisijos pirmininkas Junkeris kalbėjo apie tai, kad pabėgėlių, migrantų perkelimo, gražinimo reikalai nebuvo tinkamai sutvarkyti, jau 20 metų vyksta karas, kuris prasidėjo Afganistane ir dabar apėmė Libiją. Žinau, kad ir Europinės valstybės prie dabartinės situacijos prisidėjo. Taigi kyla klausimas, kaip mums dabar su ta situacija reikia susidaroti, kodėl mūsų ta situacija užklupo netikėtai. Mes žinojome, kad e, pasaulyje vyksta klimato kaita, kad e, žmonės kenčia nuo korupcijos, nuo bado, šimtai tūkstančių žmonių ir net milijonai verčiami migruoti 2015 metų įvykiai 2015-aisiais Graikija užplūdo labai daug migrantų, mes galėjome šią krizę įveikti padedami Europos Sąjungos ir tikrai jautėme solidarumą tiek savo gyventojų, tiek ir iš visos Europos Sąjungos. Žinoma, neišvengėme tam tikrų rasistinių pareiškimų ir veiksmų. Turime dabar įvertinti padarytas klaidas, jų žinome padarėme, klaidų išvengti negalime, tačiau šiandien ne apie tai norime kalbėti savo diskusijoje. Vadovų taryba priėmė sprendimą, kuriuo buvo uždarytas Balkanų migrantų kelias Tačiau 60 tūkstančių asmenų liko užblokuoti tam tikrose šalise, prasidėjo didelio masto kova per kelis mėnesius. Įrengėme 50 tūkstančių pabėgėlių ir migrantų prieimimo vietų. Jos nėra pačios aukščiausios kokybės, tačiau sugebėjome įspręsti tam tikras problemas ir kiekvieną dieną mes mėginame situaciją gerinti, remdamiesi sukauptą patirtimi, kurios anksčiau neturėjome. Spręsdami migrantų ir pabėgėlių problemas pasirašius susitarimą tarp ES ir Turkijos, dabar galime migruoti, migrantų srautus kontroliuoti ir padėtis Graikijoje pagerėjo. Iš tiesų, tam turime padėti milžiniškas pastangas, kaip minėjau, proceso pradžioje mes turėjome tūkstantį migrantų pabėgėlių priėmimo vietų, dabar jau tokių vietų yra 50 tūkstančių praėjus penkeriams mėnesiams, kai buvo išformuota įdomėnio pabėgėlio pabėgėlių stovykla 2013 metų pradžioje atsakingų asmenų e, pareigūnų turėjome 2000 e, atsakingų už migrantų klausimus, dabar 200 dabar turime 800, bendarbiaujame su kitomis ES valstybėmis, su Europos prieglopščio paramos biuru ir Graikija yra dab, šiuo metu šalis, kurioje, kuri užima antrą vietą pagal e, prieglopščio prašymų pateikimą pabėgėlių vaikai gali lankyti mokyklą, jiems sudaromos geresnis gyvenimo sąlygos e, prieimimo centruose, taip pat skiriami pabėgėliams e, būstai ir prieglopščio prašytojams turime 1300 e, vaikų dar, kurie yra nelydimi tarp pabėgėlių, tačiau vis tik situacija pagerėjusi. Negaliu pažadėti, kad iki rugsėjo mėnesio e, visas problemas įspręsime, jeigu atvyks į Graikiją 700 papildomų vaikų nelydimų, tai turėsime jais taip pat pasirūpinti, tačiau tokią situaciją prognozuoti yra labai sunku, kaip ir apskritai sunku prognozuoti migrantų srautų keitimas. ES mums labai smarkiai padėjo šios krizės metu, bendradarbiauti nors ir nebuvo lengva, tačiau mūsų paramos organizacijos sulaukė paramos, pagalbos. Vis tik tai sulaukėme paramos iš Frontex agentūros, iš EASO. Bendradarbiavimas veikia sklandžiai, tačiau problemos neišsprendėme. Dabar pradėtos taikyti sankcijos tam, kad būtų e, įgyvendintas solidarumo principas. Žinoma, mes tikrai nenorėjome ir nenorime, kad tas solidarumas būtų užtikrintas per sankcijas. Anksčiau kalbėjo kolegos daug e, kartų minėjo E, migrantų kelią iš Afrikos per Libiją ir Italiją, taip pat ir per Turkiją ir Egėjo jūrą patenka migrantai į Graikiją ir Europą. Čia reikia siekti, kad sustarimas su Turkija ir toliau išliktų galioti, aš nenoriu jo vertinti niekaip, nors yra įvairių atsiliepimų apie jį, tačiau manau, kad jis yra naudingas, nepaisant savo spragų ir trūkumų. Ta taip pat reikia pripažinti, tačiau klaidas reikia ištaisyti. Štai įvertinkime situaciją. 2016 buvo pasirašytas sustarimas su Turkija ir iki 17 metų į ES atvyko dar 200 tūkstančių pabėgėlių, tačiau nuo 15 iki 16 metų maždaug milijonas pabėgėlių ir migrantų atvyko. Taip pat manau, kad turime nepamiršti žmogaus teisų, tačiau labai dažnai mes patiriame tam tikrą dviveidiškumą. Pradedame rūpinti žmogaus teisėmis tik tai tuo metu, kai tie žmonės atvyksta į Europą, tačiau reikia nepamiršti e, rūpinti žmogaus teisėmis ir tuo metu, kai pabėgėliai palieka savo gimtasias šalis Afganistaną, Pietų Sudaną ir yra pakeliui į Europą, nes pakeliui jie patiria labai daug žmogaus teisų pažeidinėjimų. Būtina užtikrinti žmogaus teisės dar prieš migrantams įlipant į juos gabenantį laivą per viduržėmę jūrą. Jungtinės tautos, kitos organizacijos turi siekti, kad būtų vadovavimas į Ženevos konvenciją, kad būtų vykdomas jos nuostatos. Jeigu to mes nepasieksime, tuomet e, žmonės taps nelegalios prekybos, pabėgėliai taps nelegalios prekybos žmonėmis aukomis prieš e, įlipdami į laivus. Jie jau turi turėti legalius patekimo Europos Sąjungą koridorius ir būdus. Aš manau, kad atitinkamas sustarimas su Turkija atitinkamai pagerintas čia galėtų mums leisti užtikrinti tokias galimybės pabėgėliams atvykti į Europą. Taip pat ir naujoji Dublino sistema turėtų būti naudinga tačiau pabėgėliai, jeigu nebus tinkamai paskirstyti, tai bus pasmerkta žlugti ir naujoji Dublino sistema, taip pat kaip ir senoji. Žinau, kiek daug Europos parlamentas padėjo pastangų tam, kad būtų pakeista prieglopšio suteikimo ir Dublino sistema. Pone Malmström, konkrečiai mums reikia paramos, mums reikia bendrų pastangų Mes privalome suderinti šias dvi tendencijas tarpusavyje. Parama pabėgėlius priimančiom šalims turi eiti ranką rankon su jų paskirstimu. Kitose valstybėse narėse turime glaudžiai bedarbiauti su Europos institucijomis, komisija, kitomis institucijomis. Mes daug pasimokėme ir toliau mokomės, tiek mes mokomės, tiek Europa mokosi. Noriu pasakyti, tačiau štai ką. Tos problemos, kurias, su kuriamis susidūrėme bendradarbiaudami, Mes išmokome jas išspręsti ir laimiai ponas Avramopolas, ponas Tejanizis, e, pirmininkas komisijos Junkeris mums labai padėjo mokantis spręsti tas problemas. Labai tuo džiaugiamės, kad e, žengėme į priekį, o ne atgal. Noriu pasakyti, kad vienos problemos išspręsti nesugebėjome. Tai yra nesugebėjome pasiekti uh, nesugebėjome sukurti tokios Europos Sąjungos, kurią norėtume saugoti kaip savo akės vyzdį tam, kad galėtume spręsti savo problemas, tarp jų ir su migrantai susijusias. Ačiū uždėmesi. Um, the... Labai dėkuoju, ponė ministrė. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad uh, komisijos narys ir uh, Ministras kalbėjo ilgiau, nei buvo numatyta, aš, dažnai, aš neišdrįsau jų nutraukti. 49 žmonės užsirašė pasisakyti, nepergyvenkite, mes sugalvosime, kaip visiems suteikti galimybę pasisakyti. Kiekvienam uh, buvo numatyta ski, uh, skirti po keturias minutės. Jūs patys galite spręsti, kiek jums kalbėti, dvi minutės ar keturias. Taigi jūs turite, žinokite, kad jūs turite nu, maždaug nuo dviejų iki keturių minučių. Ketvirtą minučių, minutę turėsiu jūs nutraukti. Kaip sakė ministras, šiandien mūsų darbė yra žmonių, kurie labai aktyviai dirbo da, migracijos klausimais, bet to šiandien prie mūsų prisijungė nemažai uh, tų šalių, kurios, e, kuriams tenka didžiausia našta susijusi su migracija atstovai. Aš paminėsiu iš karto tris e, kalbėtojus, kad jūs žinotumėt, e, ko tikėtis. Tai Roberta Metzola, Elin Schlein ir ponė Vikstrom. Prašau, Roberta. Uh, Situacijos mastas yra beveik surrealistiškas. Žmonės vis dar žūsta mūsų jūroje, šimtai žmonių vis dar praranda savo gyvybę. Ir mes, politikai, turime užimti aiškę poziciją ir pasakyti, kad tie žmonės nėra tiesiog statistikos duomenys. Uh, kažkokie be, beveidžiai. Jie yra vienas dalykas, kurį aš sužinojau dirbdama čia Europos parlamente, yra tas, kad nėra, vien, nėra burtų lasdelės, kuri galėtų mums padėti įspręsti šias problemas per vieną valandą. Nėra jokių stebuklingų e, sprendimų ir mes nebegalime toliau reaguoti lyg gaisrą gesindami. Mes turime turėti aiškę bendrą prieglapšių suteikimo politiką ir turime turėti užtikrinti, kad visos institucijos turėtų derimus finansinius kitus išteklius, kad galėtų reaguoti tinkamai. Mūsų Mes turime turėti taip pat ir priemonės, kurios leistų kovoti su nusikaltelių tinklais. Reikia atskirti tuos, kuriems reikia apsaugos ir tiems, kurie ieško, atvyksta į Europą ieškodami darbo. Mes turime suprasti, kad žmonės, kurie bėga nuo karo ir persekiojimo, turi teisę į prieglobstį. Ir ta teisė neprilyksta, ne, nereiškia, kad visi turi teisę pas mus atvykti. Tos valstybės narės turi uh, pagalvoti, kaip galima būtų geriausiai užpildyti spragas darbo rinkoje. Ir mes turime sugrįžti prie perkelimo Europos Sąjungoje uh, klausimo. Uh, aš kalbu apie tuos asmenys, kuriems reikia apsaugos, apie jų perkelimą. Jau seniai buvo kalbėta, kad jeigu mes nesugebėsime gyveninti prisimtus įpareigojimų, mes nebe, ne, nebebūsime tą sąjungą, kurią norėtume uh, kurti. Ir turime taip pat e, surasti teisėtos migracijos e, kanalus. Negalime e, slėpti galvos smėlėje. Mūsų žmonėms reikia saugumo ir valstybės privalo vykdyti savo įsipareigojimus dėl išorių sienų apsaugos. Mes apie tai nekalbame, o tai yra labai pavojinga. Ir mes negalime leisti, kad žmonių baimėmis pasinaudotų tik tai ekstremistai. Būtent todėl Reikia ir stiprinti išorės sienas ir da, galvoti apie tai, kaip elgti su prašymais atkurti vidaus sienų kontrolę. Taip pat turime padėti sugrįžti tiems, kas neturi teisės gauti a, a, a, apsaugos. Dėl Dublino reglamento yra įsipareigojimai, kurių privalu laikytis ir kartu mes turime galvoti, kaip jį reikėtų reformuoti. Kai žmogus e, atsiduria ES teritorijoje, e, jis turi integruoti su mūsų visuomenė ir turime pagalvoti, kaip tai galima padaryti. Taip, reikia ginti visų teisės. Ir taip pat aš manau, kad visiškai yra racionalu tikėtis, kad visi žmonės norintys integruotis gerbs mūsų vertybės ir ES pagrindinės principus. Reikia taip pat spręsti ir pirminės migracijos priežastis, sprendžiant e, geopolitinius iššūkius. Tai reiškia, kad mes turime taip pat nepamiršti, kad migracija turi išorės matmenį. Mes turime taip pat padėti toms šalims, e, kurios yra arčiau migrantų kelmės šalių, turėti pakankamai gebėjimų juos pri, e, priimti. Turime dirbti su Afrika ir turime da, sukurti savotišką maršalo planą skirtą Afrikai, kuris padėtų mums geriau investuoti į Afriką. Ir ponė pirmininkė, jei mes galėtume da, vieną dalyką atsiminti po šios konferencijos, tai būtų tai, kad migracija pirmiausia yra turi žmogiškai veidą. Mes kalbame apie žmonės. Ir ES turi rodyti lyderystės pavyzdį. Much, Roberta, should... Labai dėkoju. Robertai, aš turėčiau paminėti be abejo, kas sako, kalba turėtų juos pristatyti. Roberta Metzola buvo Europos parlamento narė, PP frakcijos narė. Ji buvo viena iš pranešėjų, kai buvo rengiamas pranešimas dėl mūsų požiūrį į migraciją. Toliau kalbės Silkija Jangė. Ji taip pat buvo viena iš pranešėjų, kai buvo rengiamas pranešimas dėl holistinio požiūrio į migraciją. Bet ponet Kijengė negalėjo atvykti, todėl ją pavaduos e, kolegė Eli Šlain. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šešios valstybės narės iš 28 e, šalių ilg, ilgus metus vien savo jėgomis bandė susitvarkyti su migracija, nes joms teko 80 procentų visų prieglopšio prašymų. Ar Tai yra iš tikrųjų e, tas solidarumas, kuris yra tvirtintas sutarties 78-80 straipsniuose. 86 procentų visų perkeltųjų asmenų pasaulyje e, priglaudžia besivystančius šalės. Apie tai buvo kalbėta jungtinė, jungtinėse tautose. Kaip ES e, galėtų prisidėti E, prie šios problemos sprendimo, jei mes tiesiog bandome atsikratyti auto, e, atsakomybės, tą matome iš visų tarybos sprendimų. Mūsų susitarimas su Libija, su, e, su Turkija, mes norime viską atiduoti, viską patikėti trečioms šalims. Tai tik dėl to mums turi būti gėda. Yra visiškai nepriimtina tai, kad vyriausybės atsisako dabar vykdyti savo savo įsipareigojimus dėl persikėlimų asmenų perkelimo ES viduje per pusantrų metų jie valstybės narės perkelė tik tai 20 tūkstančių žmonių, tuo tarpu, tarpu Kanada per tą laiką priėmė 40 tūkstančių. Mes susidurime su iššūkiais, kurių ne viena šalis negali spręsti vien savo jėgomis. Ir mes turime surasti sprendimus, kurie būtų tvarūs visiems. Kaip e, mes žinome iš e, Italijos e, patirties, kad kai migracija yra gerai, kai migracijos procesai yra gerai sutvarkomi, migrantai įneša labai svarbų, vertingą indėlį į mūsų visuomenės plėtrą. Štai tokia dvasia mes turime vadovautis ir neturime pasiduoti tarybos norui ir rūpintis vien saugumu. Mes norime nepamiršti, kad mes turime kurti tikrai tikrą Europos Sąjungą. Taip pat reikėtų padėti ir vykdyti ir paieškos, ir gelbimo operacijas jūroje. Mes taip pat turime įveikti e, Dublino sistemos veidmainiškumą. Mes turime centralizuoti atsakomybę ES. Sąjungoje. Todėl mes e, norime, kad, kad įsigaliotų e, sąžiningo pasidalėjimo našta mechanizmas ir kad būtų taip pat atsižvelgiama į tai, ar pabėgėliai turi kokius nors ryšius su priimančia šalimi. Komo mieste 500 žmonių pasirinko likti gatvėje, atsisakė dviejus metus laukti tol, kol jiems bus leista pagal oficialią procedūrą susivienyti su savo šeimos nariais. Mes uh, Taip pat turime padėti e, ne tik tiems, kas bėga nuo karo. Nes ir paskutinis dalykas, mes turime spręsti konfliktus, kovoti su klimato kaita ir su pagrindinė nūdienos problema, su globalia neligybė. Mes turime suprasti, kad jeigu mes sustiprinsime sienų kontrolę ir atsiribosime nuo Afrikos, tai nesukur, nesukurs e, ateities perspektyvų e, jauniems afrikiečiams. Mes turime užtikrinti, kad ES politika būtų nuosekli. Prekybos, e, mokesčių, e, vystimosi ir tarptautinės prekybo, e, tarptautinių santykių politika būtų nuoseklios. ES tikrai gali dirbti kur kas geriau. Kolegos, mes kalbame ne vien apie veiksmingą ES prieglapšio suteikimo sistemą, bet apie ES ateitį. Mes šiandien turime galimybę parodyti piliečiams, kam yra reikalinga Europa tam, kad mes galėtume bendromis priemonėmis reaguoti į bendrus iššūkius. Dėkoju. Much, Ellie. um... Ačiū labai, Eli. Ministras anksčiau kalbėjo apie Cecilijos Vikstrom atliktą darbą ir ji yra Alde frakcijos e, atstovė ir taip pat e, ji rengia pranešimą dėl Dublino reglamento peržiūros. Tad Cecilija Vikstrom, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mes negalime ir neturime teisės būti naivus dėl tų iššūkių, su kuriais susiduria mūsų žemynas, kalbant apie migraciją. Tačiau tuo pat metu mes negalime ir neturime teisės populizmui ir baimiai diktuoti mūsų atsaką į tą problemą. Kalbant apie pabėgėlių krizės e, piką 15 metais, apie 1,3 milijono pabėgėlių atkeliavo į ES. Ir ES su tokio masto pabėgėlių srautais dar nebuvo susidūrusi. Tačiau 1,3 milijono prieglopščio prašytojų žemynė, kur gyvena 500 milijonų ES piliečių, atstovauja vos 0,3 e, e, procento viso gyventojų skaičiaus. Ir jeigu būtume pasidalyję pabėgėlių naštą lygiai tarp valstybių narių, tai reikštų, kad 10 tūkstančių e, gyventojų uh, E, būtų papildę 30 naujų e, migrantų. Ir nežinau, ar tikrai tai buvo tokia neįmanoma užduotis. Dėje, 15 metais mums nepavyko to padaryti ir mūsų prieglapščio politika tada tikrai buvo skilėta. Mums nepavyko todėl, kad nesiryžome pasidalinti atsakomybės sąžiningų būdų. Nepavyko ir todėl, kad nebuvo pademonstruotas solidarumas tarp valstybių narių. Kalbant apie dabartinę Dublino reglamento sistemą, ji įtakoja chaosą, Ir e, praktikoje e, migrantai žino, kad jie turi galimybę pasirinkti valstybę narį, į kurią norėtų vykti, tačiau tai sukūrė tokią absurdišką situaciją ir valstybės narės neturi paskatų registruoti e, prieglapšio prašytojų, nes tai reikštų, kad jos taps atsakingomis už tų prieglapšio prašytojų paraiškų vertinimą. Ir Natūralu, kad jeigu asmenys neregistruojami, nėra atlieka, atliekami ir saugumo patikrinimai. Tad, ponė pirmininkė, gera žinia yra tik ta, kad įmanoma kažką pakeisti. Reikia naujos tinkamai tvarkomos sistemos. Reikia, kad kiekviena valstybė narė prisimtų savo atsakomybės naštą už prieglapšio prašytojus ir tai leistų tinkamai uh, prižiūrėti atvykstančiųjų srautus, tai sugražintų kontrolę į mūsų rankas ir taip pat užtikrintų, kad prieglopšio prašytojai turės galimybę pasinaudoti sąžiningų prieglopšio suteikimo procesu bet kurioje valstybėje narėje e, ar toje valstybėje narėje, kuri vertintų jų paraiškas. Sąžiningas prieglopšio procesas nereiškia, kad visus priimsime ir visiems leisime pasilikti. Tačiau tai reiškia, kad tie asmenys, kurie atitinka reikalavimus susijusius su tarptautinės apsaugos suteikimu, gaus tokią galimybę. O tie, kurie ne, e, sparčiai, tačiau oriai bus sugražinti į savo kilmės šalis. Tad pastaraisiais metais vykstančios tos politinės kovos, tos ad hoc nepaprastosios priemonės, kurios buvo panaudotos. Ir tos lenktynės žemyn, kuriuose dalyvavo valstybės narės, kalbant apie prieimimo sąlygas, Tokie yra rezultatai. Tokie yra rezultatai to, kad neturėjome tinkamai funkcionuojančios bendros europinės prieglapščio sistemos. Europos parlamentas ir dėrybinė komanda, kurią aš vadovauju kaip pranešėja renginti pranešimą Dublino reglamento pakeitimo klausimais, mm, dalyvauja dėrybose su valstybėse narėse, tačiau norėtume valstybėms narėms priminti, kad solidarumas prieglapščio srityje yra tokia pamatinė vertybė numatyta sutartyse. Ir todėl tai neturėtų būti kažkoks laisvai pasirenkamas dalykas. Mes tikrai nenorime e, sustarimą silpninančių e, kompromisų, vien tam, kad tas kompromisas būtų rastas, nes reikia suvokti, kad mūsų žemynų ateitis priklauso nuo bendrų atsakomybės ryčių, bet to mūsų piliečiai tikisi, kad mes pasieksime realių rezultatų kad sutaisysime tą sistemą, kuri dėja turi trūkumų. Šiandien po pietų buvo sakyta, kad visų pirma reikia turėti vilties. Na, aš norėčiau pridurti. Taip, reikia vilties, tačiau ES taip pat turi vadovauti savo teigiamų pavyzdžių. Ačiū. Much, Cecilia. Ačiū, Cecilija. Tikrai mm, jau tris įdomius pasisakymus išklausėme. Dar liko Hozija Karera. E, prieglapšio biuro direktorius ir Filip de Brucker, Edisės tinklo e, mokslininkas. Pradėsime nuo Hozijai Karerą. Dvi minutės jums, prašau. Ačiū labai e, ir pasistengsiu pasakyti viską, ką noriu. Galbūt teks ir paskubėti, tačiau svarbiausia, kad pasisakymas būtų prasmingas. Ačiū už kvietimą EZO, ačiū už tai, kad suteikėte galimybę dalyvauti ir uh, E, pradėsiu nuo pono Junkerio, Europos parlamento pono Tajanio pasisakymų, taip pat panė Mogerinį vyriausiai įgaliotinė pasisakė. Visi jie pripažino, kad daug buvo nuveikta šioje srityje. Ir dauguma taip pat minėjo, kad dėja dar daug ką reikia atlikti. Taip pat trys pasisakė parlamento nariai. Galbūt iš kito kampo pažvelgia į šią problemą, tačiau taip pat pasidalijo šią žinią. Na ir 15 metų balandžio mėnesį, pamenu, buvo parengti dešimt, e, dešimties veiksmų planas, kurį parengė taryba. Tada komisija parengė migracijos darbo tvarkę. Vėliau tais pačiais metais buvo sukurtas, vadinam, sukurta vadinamoji karštųjų taškų e, savoka, taip pat vyko viršūnės susitikimas dėl vakarų Balkanų ir Taip pat buvo pasirašytas susitarimas e, su Turkija, praėjusiu metu tai vasarą teisėkuros pasiūlymų įvairiausių buvo pateikta. Ir šių metų pradžioje taip pat vyko antrasis valetos viršūnių susitikimas, tad daug įvairių veiksmų planų, išvadų buvo padaryta. Ir ES tikrai bandė intensyviai reaguoti į problemą ir man atrodo, čia galime žvelgti tris pagrindinius ramšius. Pirmasis ramstis yra susijęs su krizės mechanizmu, su reagavimu į krizę. Ir man atrodo, faktai kalba patys už save. Buvo pasiekta nemažai pažangos, ypač kalbant apie tas hm, fronto linijos valstybės. Na ir turime tą centrinį ramstį, nors teisėkuros reforma vis dar vyksta. Yra ir kitas ramstis susijęs su hm, pamatinėmis priežastimis ir ta išorinė dimencija tas toks globalus reagavimas į migracijos problemą. Man liko vos 10 sekundžių, na, pasakysiu štai ką. ESA dalyvauja visose tose trijose ramšiuose. Mes buvome svarbus dalyvis, kalbant apie reagavimą į krizės valdymą ir mes taip pat dalyvavome aptariant įvairius teisėkuros dokumentus, juos tvirtinant. Ir taip pat mes bandome spręsti tas pamatinės problemas susijusias su migracija. Ačiū. Dėkoju. Filip Debriuker, prašau. Ačiū, ačiū labai. Gerbiamas pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti sparčiai, nes pats esu teisininkas ir dirbu tinkle, kurį sudaro kolegos iš įvairiausių valstybių narių ir pabandysiu pateikti mūsų nuomonę apie tai, kur, mano nuomonė, mes judame. Na ir analizė būtų tokia. Ta krizė, per kurią mes brendame, nėra pabėgėlių krizė. Tai yra institucinė krizė. Na ir dabar esame tokioje situacijoje, kai ES keičiasi, keičiasi jos principai, Paprastai ES politika pirmininkas, ponas Dabriukas sėdi 250 vietoje, kad e, filmavimo komanda galėtų jūs surasti. 250. Matau, kad kol kas nepavyko jūsų identifikuoti. Tad, kaip jau minėjau, pereiname nuo ES politikos įgyvendinimo valstybėse narėse prie bendro e, e, tų politikos krypčių gyvendimo ES mastu. Tai yra didžiulis pasikeitimas, e, jis dar vyksta ir šviesos tunelio gale galbūt dar nematyti, nes e, tas tunelis gana ilgas. Na, o šiuo laikotarpiu mums labiausiai reikia solidarumo. Taip, suprantu, dažnai kartojame šį žodį, dažnai jį girdime, tačiau turiu pasakyti, kad mano nuomonė e, mes pradėjome galbūt netinkamą koją Europos taryba kalba apie solidarumą ir atsakomybę. Ir tuo pat metu bando tarsi supriešinti tas dvi savokas. Nors jeigu pažvelgtumėte į 80-ąjį sutarties straipsnį, pamatytumėte, kad ten yra solidarumo principas paminėtas ir sąžiningas atsakomybės pasidalymas. Jie neprieštarauja vienas kitam, tai yra vienas bendras principas. Ta turiu pasakyti, jog mane stebina tai, kad iki pat šiandien niekas nepastebėjo, jog Europos taryba, tiek ir Bratislavos deklaracijoje, tiek ir kitose išvadose e, tiesiog mm, išbraukė tos žodžius e, - sąžiningas pasidalymas. Ir man atrodo, kad reikia nepamiršti to sąžiningo atsakomybės ryčių pasidalymo ir tiesiog reikia atsiversti sutartį ir pažvelgti į jos tekstą. Dėkoju. Okay, now we, our next three speakers will... Helga Stevens, Martin Klius ir Dimitris Dimitrijo yra trys kiti kalbėtojai. Pradėsime nuo Europos parlamento narės Helga Stevens, kuri yra EKR frakcijos koordinatorė. Jai dvi minutės, prašau. Prašau, prieš Jums pradedant noriu pasakyti, kad e, kalbėtojai vis tik tai yra Helga Stevens, Laura Ferrara ir Martin Klus. Laura Ferrara gali ruoštis. Taigi prašau, kalbėkite Helga Stevens. Ačiū pirmininkė, kolegos ponios ir ponai. Man labai malonu šiandien sėdėti prie bendro stalo su jumis. Manau, kad yra labai e, svarbu išgirsti jūsų nuomonę tokiamis temomis kaip e, gražinimas, pagreitinta, pagreitinta tvarka svarstomi prieglopšio sutikimo prašymai ir integracija. Taigi, pasisakys diskusijoje maždaug 40 kalbėtojų iš visų valdymo lygių ir struktūrų. Pons ir ponai, aš manau, kad mes turime tinkamai apsaugoti savo sienas ir <clears throat> sugebėti integruoti tikruosius pabėgėlius. Be to, dėl saugumo priežasčių mes turime žinoti, kas atvyksta į Europos Sąjungą. E, buvo pradėtas kvestionuoti e, pabėgėlių atplaukiančių jūrą gražinimas, e, tačiau vis tik tai po to pasiekėme susitarimą su Turkija. Todėl e, manau, kad vis tik tai vien Turkiją pasitikėti negalime, turime patys sugebėti apsaugoti savo sienas. emigrantus galima gražinti tik tai į saugias kilmės šalis. Toks yra jų negražinimo principas ir jo esmė. Tačiau kyla klausimas, kas yra tos saugias šalis, ar migrantai turi būti gražinami, pavyzdžiui, į Italiją, tai yra saugi šalis, ar ir Tunisas yra saugi šalis. Tokiu būdu mes tik tai padedame, vadovaudamėsi tam tikromis dogmatiškomis nuostatomis nelegaliems žmonių gabentojams. Tiek būtų mano minčių, ačiū uždėmesi. Ačiū e, Helga, atsiprašau, kad anksčiau jūs nutraukiau, dabar kalbės Laura Ferrara. Laura yra mūsų koordinatorė ir pranešėja prieglapšio procedūrų suteikimo tema. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes turime daugiau kalbėti apie norą ieškoti sprendimo, ne vien apie patį problemų sprendimą, nes vienas be kito yra neįmanoma pasiekti. Mes turime diskutuoti daug platesnių mastų. Turime turėti pakankamai valios tam, kad sugebėtume pasauliniu mastu spręsti migracijos ir pabėgėlių problemas, o ne pasinaudoti jomis Dėl politinių priežasčių besirengiant kiekvieną kartą atskirose valstybėse narėse naujiems rinkimams. Taigi šiandien turime kalbėti apie tai, ar norime ir toliau elgtis kaip iki šiol, ar siekiame veiksmų pasaulio mastu ir ar galime pademonstruoti pakankamai valios, kad uh, tų pokyčių pasiektume. Šiandien noriu kreiptis į valstybės narės, nes jos sudaro ES. Rytoj vyks labai svarbus vadovų tarybos susitikimas, vadovų tarybos, kur iki šiol vadovavosi tik tai nacionaliniais egoistiniais interesais. Sprendimo problemas mes jau radome. Aš noriu trumpai pristatyti tą sistemą 160 tūkstančių migrantų, tačiau kokie yra iš tiesų faktai. Tik tai 7 e, tūkstančių iš Italijos buvo perkelti, tiksliau paskirstyti ir 10 tūkstančių iš Graikijos. Dublino sistema jau yra paskelta mirusiai, neveikia, nepaisant to oficialiai jie ir toliau vadovaujamasi. Vadovų taryboje atrodo, vėl buvo nuspręsta užšaldyti Dublino sistemos reformą, nes nenorima, kad būtų patvirtintas automatinis pabėgėlių paskirstimo mechanizmas. Kalbėjome apie Frontex agentūros reformą. Komisijos pirmininkas Junkeris minėjo ES pakrančių apsaugos tarnybą, teikdamas, kad tai yra didžiulis ES laimėjimas, to tarpu Italija. Italijai buvo pasakyta, kad ji nesugeba apsaugoti savo išorės sienas. Taip, mes to nesugebėjome. Tačiau Italija mm, dėja yra e, pusęsalyje, iš trijų pusių apsupta vandens ir turi daug salų ir Italijai labai sveitinga kontroliuoti visas savo pakrantės. Ir e, pasižiūrėkite, e, kas yra kitoje viduržymė jūros pusėje, tai yra Libija. Man buvo pažadėtos keturias minutės pirmininkė, tai aš atitinkamai pasirengiau kalbėti. Nuo 2017 pradžios į Italiją atvyko 64 tūkstančių žmonių pabėgėlių, ar Frontex galės spręsti šią problemą? Ne. Sustarimas su Turkija, dar vienas didelis ES pasiekimas, tačiau tik trumpuoju laikotarpiu, ilgalaikėje perspektyvoje ne kokios problemos sprendimas tai yra galbūt Balkanų kelio problemas, tačiau ne viduržėmio jūros kelio. Taip pat Europos Sąjunga e, pažadėjo skirti 208 milijonų finansinę paramą Italijai, tačiau gavome iš tiesų labai mažai turime spręsti migrantų srautų e, priež, su priežastimis susijusios problemas turime uh, laikytis galiojančių sutarčių, kovoti su rasizmu ir ksenofobija. 68-ame statys Europos Sąjungos veikimo straipsnėje kalbam apie solidarumą, naštos pasiskirstimą tarp visų valstybių narių turime laikytis visų sutarties nuostato, ne tik tų, kurios mums yra priimtinos, nes priešingą atveju susidarys, bus pakengta Europos Sąjungos įvaizdžiui. Ačiū, Laura. Dabar prašau visų kalbėti trumpiau. Atsiprašau už tai, kad anksčiau kalbėjau, jog leisiu pasisakyti po keturias mintes. Martin Klus yra Slovakijos parlamento Europos reikalų komiteto vicepirmininkas. Jam dvi minutės, prašau. Labadiena visiems, dėkuoju suteiktą žodį. Slovakijoje įprasta sakyti, kad ten, kur baigėsi bendravimas, prasideda konfrontacija. Esu dėkingas už tai, kad suringėte šią konferenciją. Mano šalis ilgą laiką priešinosi privalomams pabėgėlių prieimimo kvotoms kartu su kitomis e, rytų ES šalimis. <clears throat> Tačiau, pavyzdžiui, mes kartu su Čekija priėmėme į savo šalį 10 tūkstančių rakiečių, kurie po kelių mėnesių ir metų po to išsikėlė į kitas e, vakarų Europos šalis. Panašios patirties yra sukaupusios taip pat Čekija ir kitos ES šalis, todėl negalime traktuoti migrantų kaip bulvių maišų, kuriuos būtų galima pastatyti ten, kur mums patinka. Būtent dėl to mes ir laikėmės e, tos e, pozicijos, e, kurios laikėmės, tačiau vis tik tai mes pasisiūlėme dalyvauti solidarumo sistemoje. Dar noriu pakalbėti apie Dublino sistemos reformą. Jeigu ji būtų siejama su privalomomis migrantų prieimimo kvotomis ir jeigu būtų mums taikomos sankcijos atsisakius tai padaryti, tuomet ta sistema būtų naudinga tik tai mūsų saveikiančioms populistinėms partijoms. Aš tikrai pageidaučiau labiau pabrėžti teigiamus migracijos aspektus. Mes ilgą laiką jau kalbame apie galimybę užtikrinti legalę migraciją. Ir toks susitarimas kaip su Turkija, manau, galėtų būti įsivaizduojamas ir su Libija. Jį galėtume pasirašyti arba, pavyzdžiui, bendradarbiauti su e, Australija ir pasinaudoti jos patirtimi priimant uh, prieglopščio prašytojus į atskiras stovyklas ir tokiu būdu užkartant kelią pelnytis iš jų nelaimių nelegaliems žmonių gabentojams. Taip pat e, turėtume pasitelkti tokius pavyzdžius kaip bevizis režimas su Ukraina ir pabrėžti teigiamas e, su migracijos procesais ir pabėgėlių prieglapšių prašymo procesais susijusias Toliau kalbės Demetris Demetrijus, Džordžius Kaminys ir Mišel Lavoj. Pirmiausia, Demetris Demetrijus, jis yra Kipro atstovų rūmų teisės reikalų komiteto vicepirmininkas. Prašau. Graikija er ir Italija Yra tos šalis, kurioms teko didžiausia su migracija susijusi našta, visi dėl to sutarėme ir suprantame, kad reikia iš esmės reformuoti dabar galiojančią sistemą. Valstybės narės turi prisimti joms tenkančią atsakomybę. Aš nebejoju, kad tai, kas dabar vyksta, paveiks ES ateitį. Vienintelis dalykas, kurio negalime keisti, yra mūsų geografinė vieta. Taigi, solidarumas yra būtinas. Ir migrantai turi būti automatiškai privalomai perkeliami į kitas šalis. Aš manau, kad mes ir toliau turime stebėti, kas vyksta rytinėje viduržymio jūros dalyje. Ir reikalauti, kad būtų laikomas ES ir Turkijos susitarimo. Turime stiprinti išorės sienas ir be abejo Europos pasienio ir pakrančių tarnyba taip pat suvaidins labai svarbu vaidmenį. Į Kiprą atvyksta nemažai žmonių per Turkiją. Tai yra toks, matome, kad formuojasi naujas neteistos migracijos maršrutas ir kažką turime daryti. Ir turime daryti bendradarbiaudami su kitais turime kartu pasiruošti ateičiai, mažinami biurokratiją ir pasinaudodami naujausias technologijas. Mes vi, tik bendromis jėgomis mes galėsime apginti, ben, įgyveninti bendrus tikslus ir taip pat apginti uh, mūsų politinę ateitį. Dėkoju. Toliau atėjau meras Georgijos Kaminis. Kaip jums visiems yra žinoma, Atenai susilaukė labai daug migrantų. Mes neturėjome ankstesnės patirties, kaip su jais susitvarkyti. Ir Graikijoje mes buvome. Dar 2015 metų vasarą turėjome susirūpinti dėl tvarių sprendimų ir Graikijos sostinė tikrai e, e, turėjo kažkaip reaguoti. Mes neturėjome nei jokios nacionalinės strateginios, jokių išteklių, bet mes galvojame, kad um, to reikalavo mūsų orumas, uh, žmogiškumas ir uh, solidarumas. Mes sukūrėme uh, užsieniečių prieimimo centrus savivaldybėse, taip pat buvo imtasi svarbių priemonių ir mes sukūrėme. Uh, the, E, gerai išplėtotą sistemą. Ir mums reikia bendradarbiauti su kitomis šalimis. Miestai da, iš tikrųjų da, sutelkė savo pastangas ir mes visi prisiminame 2016 metais pradėtą iniciatyvą, bendradarbiaujant su Eurocities tinklu, pagal kurią miestai bendradarbiauja ir miestai turėjo susitvarkyti su labai svarbiais iššūkiais e, priimdami migrantus. Ir mūsų indėlis iš darbą buvo pripažintas e, praeitais metais tvirtinant miestų darbo tvarkę. Ir todėl mes manome, kad mums turi būti skirtas didesnis finansavimas ir būtina geriau koordinuoti veiksmus visais e, lygmenimis. Atėnuose e, susikaupė labai daug migrantų, nes prieglapščio suteikimo procesas e, yra labai lėtas ir e, daugybė žmonių nežino, kokia ateitis jų laukia. Nepaisant visų trūkumų ir vis, mes vis tiek stengiamės juos integruoti ir matome, kad mes visi turime, turime sutelkti savo pastangas tam, kad pasiruoštume 21 amžiui ir neleistume populistams už uh, uh, nugalėti. Šiandien dalyvuot pilietinės visuomenės atstovė iš Bruselio. Aš esu 496 vietoje. Aš manau, kad mes daug kalbame šiandien apie prieglopšio sistemas. Ir Europos parlamentas tai iš tikrųjų nagrinėja daugybę dokumentų susijusių su prieglopšios uh, e, uh, e, suteikimu. Ir mes pri, turime pripažinti, kad šimto procentinio rodiklio mes nepasiekėme nei gražinimo srityje, nei prieglopšio suteikimo srityje. Taigi dar daug ką reikia padaryti. Ir mes turime skirti daugiau dėmesio pažeidžiamiausiams grupėms, tiems, kurie neturi, pavyzdžiui, dokumentų. Žmo, jie taip pat turi žmogaus teisės. Ir dėl to net negali būti jokių diskusijų, tai yra, taip yra nurodyta jungtinių tautų dokumentuose. Ir Kartu mes turime uh, užtikrinti, kad paslaugas teikiantis asmenys neprivalėtų pranešti migracijos tarnyboms apie neteisėtus migrantus be uh, dokumentų. Prieglobstį reikia suteikti visiems, kas, e, kas, yra, kas bėga nuo karo. Antra sritis, apie kurią mes daug kalbame, tai yra, kaip galima būtų sukurti daugiau teisės migracijos e, e, e, kanalus. Galima būtų galvoti apie darbininkus, kurie galėtų atvykti ir taip pat galimybės, kitas teisės būtent būtų atvykti, susijungti su šeima. Trečias rytis yra vaikai, nepilnamečiai. Nepilnamečiai vis dar gali būti sulaikyti ES, nepaisant to, kad egzistuoja bendras žmogaus teisų sutarimas. Uh, kad e, negalima pažinėti žmogaus teisų. O vaikų suėmimas pažydžia žmogaus teisės. Kokios gali būti alternatyvos? Turi, būti, turi veikti vaikų, e, vaikams skirtos sistemos, kurios laipsniškai padėtų vaikams susirasti savo šeimos narius ir, ir e, suteikti jiems galimybę gauti apsaugos statusą. Toliau Mums reikia taip pat ir e, pakorikuoti darbo standartus ir jie turi galioti visiems, nepriklausomai to, žmonės turi gyvenamą vietą ar ne. Taip pat e, e, reikia, kad veiktų, kad, kad veiktų galimybės apskūsti darbdavius. Žinome, kad tokios nuostatas egzistuoja, tačiau jos ne, ne, neveikia praktikoje. Taigi Aš stengiuosi savo pasisakymę apžvelgti tuo, tas temas, kur Europos parlamentas realiai galėtų kažką padaryti. Dėkoju. Dėkoju, Mišel. Toliau kalbės Malin Bjork, Joana Gudi ir Vincenzo Meloni. Pirmiausia, Malin Bjork. Ji yra Europos parlamento narė iš GUE frakcijos ir ji rengia pranešimą dėl ES perkelimo ES viduje sistemos. Jūs turite keturias minutės, taip pas mane bent jau parašyta. Prašau, ne, aš norėčiau, kad mes šiandien kalbėtume apie pabėgėlių a, apsaugą ir a, tokią apsaugą, kaip turi būti pagrėsta žmogus nesmės ir orumu, nes iš tikrųjų iš tai, kam yra iškilusi dabar grėsmė. Ir a, aš ir kiti kolegos Europos parlamente mano, kad. A, tas kelias, kuriuo žengia ES migracijos srityje, nėra tinkamas, nes mes norime tiesiog neįsileisti žmonių. Ir kartu mes ES kovojame su ta, uh, ekstremaliomis kraštutinėmis jėgomis, kurios nori, kad mūsų žemynė, da, da, žemynė žengtų atgal. Ir uh, Mes jų neįveiksime taikydami retrogradišką politiką, kaip tik atvirkščiai. Mes turime pasiūlyti alternatyvę viziją. Mes turime aiškiai pasakyti, kad norime gyventi atviroje visuomenėje. Ir čia mums visiems tenka didelė atsakomybė. Tai taip pat reiškia ir aš kreipiuosi į komisiją, ir į tarybą, ir, ir į kai kurios e, kolegas šioje salėje kad mes turime pradėti rūpintis pabėgėlių apsauga ir solidarumu kur kas daugiau ir geriau. Turime nustoti kalbėję apie pabėgėlius kaip apie da, e, e, tuos žmonės, kurie ieško palankiausio teisinio režimo arba kad e, jie yra kažkokie kontrabandininkai. Žodžiai vis dėlto yra svarbus. Toliau, turime kovoti su kontrabandininkais. Ir čia iniciatyvų tikrai dar trūksta. Sąjungos e, perkelimo į Europos Sąjungą e, pasiūlymas yra vienintelė reali priemonė, kuri gali padėti mums žmonėms e, nesikliauti kontrabandininkais. Be to mes norime, kad būtų stiprinamas komunitarinės misijos, ir kad e, šeimos būtų suteikta galimybė greičiau e, susivienyti. Bet kalbėdama apie perkelimą į Europos Sąjungą, aš noriu pasakyti, kad tai negali būti e, priemonė kontroliuoti migraciją ar, ar priemonė sutrukdyti žmonėms bėgti nuo persekėjimo. Mes turime tarptautinę struktūrą, apie kurią kalbėjo jungtinių tautų vyriausiasis komisaras pabėgėlių klausimais. Ir mes turime tiem žmonėms pasiūlyti tvarius sprendimus. ES turi padaryti daugiau tam, kad ta sistema geriau, gerai veiktų. Kolegos, mes taip pat turime pasakyti ne pastangoms da, le, a, patikėti mūsų išorės apsaugą trečiosioms šalims. Mūsų sienos nėra Turkijoje, Libijoje ar kur nors kitur. Komisija sako, kad jos susitrimai su tomis šalimis padeda išgelbėti gyvybės, bet iš tikrųjų nuo to laiko, kai buvo uždarytas Turkijos maršrutas, dar daugiau žmonių žūsta jūroje. Bet mes jų nematome. Ir tai, kad mes jų nematome, nereiškia, kad tie žmonės e, nežūsta. Be to, e, leidimas toms šalims naudoti sugarintas e, jėgas tam, kad jie tiesiog e, priverstų žmonės išplaukusius į jūrą sugrįžti, nėra tinkamas problemas sprendimo būdas. Žmonės turi, kolegos turime pasipriešinti tiems, kas nori užtrenkti duris į Europą. Turime laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir surasti tokį sprendimą, kuris galėtų mums realiai, veiksmingai ir tvariai užtikrinti pabėgėlių apsaugą. Dėkuoju. Thank you, Alan. And now, um, one of our guests. Ačiū labai, dabar steiksime žodį vienam mūsų svečių, Vincento Malotį, Melonį. Jis turi galimybę išsakyti savo mintis per tris minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Pabandysiu pateikti praktinės patirties pavyzdžių. Remintis tai susitarimais, kuriais vadovaujantis yra vykdomos gelbimo operacijos, kiekviena valstybė narė turi prisimti dalį atsakomybės už tokias gelbimo operacijas. Na, o kalbant apie Libiją ir Tunisą, Jos yra Hamburgo konvencijos šalimis, tačiau jos niekada neapibrėžia savo atsakomybės sričių. Ir to pasiekoje yra tūkstančiai kvadratinių kilometrų jūros e, į pietus nuo Maltos. E, ir tiesiog toje teritorijoje nėra aišku, kas yra atsakingas už gelbimo operacijas. Tai yra tikrai jodoji skylė. Ir konvencijose yra pasakyta štai kas. Tos šalis, kurios e, gauna e, prašymą susijusiu su gelbėjimo operacija, privalo imtis veiksmų, net jeigu SOS signalas pasiūstas iš už jų prižiūrimos teritorijos ribų. Na ir be abejo, nusikaltelių organizacijos puikiai tai žino. Ir jos E, tiesiog plukdo e, migrantus, įskaitant moteris, besilaukiančias moteris, vaikus, tomis nesaugiamis e, valtimis. Ir vien šiemet 17 tūkstančių tokių asmenų buvo išgelbėta, tarp jų buvo nemažai nelydimų nepilnamečių. Tai tiesiog yra pasiunčiamas SOS pagalbos signalas E, pavyzdžiui, e, pakrančių tarnyba Italijoje gauna tokį signalą ir privalo pagal įstatymus imtis e, gelbimo veiksmų. Na, o jeigu tai nebūtų padaryta, jeigu žmonės žūtų, laivas nuskestų, tai tada tektų tiesiog ir teisme atsidurti. Bet to tai yra ir moralinė pareiga imtis veiksmų. O jeigu jų nesimame, žinome, kad žmonės gali žūti, Tad Italijos pakrančių tarnyba e, kontroliuoja ir vykdo pagalbos ir gelbimo operacijas Viduržėmio jūros regione. Tačiau Viduržėmio jūros regioną supa 23 valstybės, tuo, talpu, e, tuo tarpu Italija e, beveik pusę to regiono prižiūri, nes kažkas turi tai daryti, todėl kad daugiau niekas to nesijima. Minėjau jau tą tokią juodąją skylę, teritoriją, kurioje tarsi niekas neprisima atsakomybės už įvykusias nelaimės. Ir be abejo, išgelbėti asmenys, kai jos išgelbė Italijos pakrančių tarnybą, tie asmenys atkeliauja į Italiją, praeisiais metais jų buvo 180 tūkstančių. 000 Mes taip pat e, koordinavome e, įvairiausias operacijas per 26 metus. E, per... Tad šimtai tūkstančių žmonių yra išgelbėta per pastaruosius kelis metus, kartais ir per dieną yra pasiekimi gelbėjimo rekordai ir visus tuos rezultatus pasiekime naudodami savo išteklius. Taip, yra dar Frontex ištekliai, gerai, kad dar yra nevyriausybinės organizacijos, ačiū Dievui už jas, nes e, e, tos organizacijos naudojasi prekybiniais laivais e, padėdami mums ir tai padeda gelbėti žmonės. Ir kitos išeities tiesiog neturime, nes, pavyzdžiui, 2014 metais E, tiesiog e, tūkst, tūkstančius kartų buvo vykstama į tokias gelbėjimo operacijas. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti visiems esantiems salėje ir tiesiogiai dalyvaujantiems šios krizės, šių problemų sprendime. Tada ačiū už jūsų indėlį dabar Čoana Gudi iš ES agentūros dirbančios su pagrindinėmis teisėmis. Jums skirtos dvi minutės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteikėte galimybę pasisakyti e, mūsų agentūros vardu. Ir keturis pagrindinius e, elementus norėčiau iškelti. Pagrindinių teisų agentūra dirba prieglopščio ir migracijos srityje ir Teisės aktuose yra numatyta, kad valstybės narės privalo laikytis savo įsipareigojimų pagal ES hartiją. Mes taip pat teikiame e, ekspertinės nuomonės ES institucijoms, taip pat Europos parlamentui rengėme įvairiausias e, teisinės nuomonės dėl Dublino reglamento peržiūros, Eurodak, e, migracijos karštųjų taškų, o netrukus parengsime nuomonę ir dėl ETIES Be to, antras dalykas - migracija ir prieglopstis, kaip žinia, yra e, susijitin su e, pagrindinėmis teisėmis klausimas. Ir ES e, teisinas be abejo yra besikeičiantis, tačiau įtin svarbu, kad pagrindinėms e, teisėms e, būtų skiriama daugiau dėmesio naujose pasiūlymuose ir kad būtų atliekami atitinkami poveikio vertinimai, kad būtų numatyti atitinkami saugikliai teisės aktų pasiūlymuose. Trečias dalykas, norint apsaugoti e, vaikus nuo migracijos, prievartos ir išnaudojimo, pagrindinis principas turi būti toks. Visomis aplinkybėmis reikia nepamiršti, kad vaikai yra vaikai. E, ir migrantai vaikai turėtų būti laikomi ne migrantais, o pirmiausia vaikais. Reikia nepamiršti Junktinių tautų konvencijos skirtos vaikų e, teisų apsaugai ir Be abejo, visi vaikai turi teisę į orę vaikystę, jie negali būti diskriminuojami. Ketvirtas dalykas. Kalbant apie operatyvinę veiklą, mes taip pat teikime paramą valstybėms narėms kažkosiuose taškuose. Mūsų darbuotojai dirba Graikijos salose, e, pastaraisiais metais taip pat vyko į Italiją ir ten teikia patarimus ir rekomendacijas dėl pagrindinių teisių. Taip pat turime darbuotojų Leros mieste, Ir dirbame su kitomis agentūromis, e, siekdami pagerinti padėtį ir sėkmingiau kovoti su iššūkiais. Vis dėlto nemažai e, neišspręstų klausimų išlieka. Tai yra vaikų galimybės mokytis, prieimimo sąlygos salose ir taip toliau. Ačiū. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį didesniam skaičiu kalbėtojų, tačiau dėkoju už jūsų drausmingumą. Galbūt kolegos jau pastebėjote, kad 17.27 17 minutės jau yra ir tokiu laiku buvo numatyta baigti mūsų diskusiją ir komisijos narys dėja galėjo pasitikti, pasilikti tik iki numatyto laiko pabaigos ir dabar turi išeiti. Norėjom padėkoti už dalyvavimą, o mes tęsime savo diskusijas. Dabar steiksiu žodį Vaclavui Hampalui. Jis yra Čekijos senato Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininkas. Jam dvi minutės, prašau. Ačiū, pan pirmininkė, mėly kolegos. Esu tikras, kad dauguma migrantų atvykstančių ir atvykusių į Europą ir prašančių prieglopščio galima suskirstyti į dvi pagrindinės grupės. Pirmiausiai tai yra pabėgėliai pagal tarptautinės teisės nuostatas, kurie gali gauti prieglopsti ir kitą grupę sudaro pabėgėliai, kurie iš tiesų yra netikri pabėgėliai ir kurių galimybės gauti prieglobstį nedidelis, tačiau ir daugelis jų lieka ES teritorijoje. Dabar turime susitelkti ties dviem prioritetiniais klausimais. Pirmiausiai turime imtis griežtų priemonių prieš nelegalius e, gabentojus asmenų, kurie nėra tikrieji pabėgėliai. Ir e, tikrai galime pateikti daug įrodymų apie egzistuojančius e, kontrabandininkų tinklus gabenančius žmonės iš Centrinės Afrikos valstybių, kurie nėra tikrai pabėgėliai, turime imtis veiksmų prieš tuos, kurie organizuoja jų gabenimą viduržėme jūrą. Antras prioritetinis klausimas yra susijęs su būtinybė tinkamai vykdyti priimtus įstatymus, tai reiškia, kad tie, kurie neturi teisės prašyti prieglapščio, turi palikti ES teritoriją, kol tokių principų nesilaikysime, tai pabėgėlių skaičius nuolat didės ir dėl to tikrai neturėtume stebėtis labai. Ačiū, prašau visų neviršyti jums skirto dviejų minučių laiko. Labai griežtai dabar laiką kontroliuosi ir man dabar pranešė, kad e, jau beveik atėjo laikas kitai diskusijai e, prasidėti, kuriai kolega Dijas Demera vadovauja, tačiau kai jau turėsime baigti, man turėtų apie tai pranešti Airijos atstovui dabar e, žodis. Pirmininkė, džiaugiuosi šiandien galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje. Neseniai lankiausi su Kozako darbo grupė. Sicilijoje man padarė didelį įspūdį, kaip ten sprendžiamos migrantų problemos. Kaip minėjo ankstesni kalbėtojai, ne visi migrantai yra pabėgėliai ir tai yra rimta problema Europos Sąjungai. Siekdami solidarumo visos ES mastu, kalbant apie migrantų <clears throat> paskirstimą ir perkelimą, tai rimtų problemų patirime susidurdami su ekonominiais migrantais. Mes turėtume juos panaudoti kaip darbuotojus ir išduoti jiems atinkamas darbo vizas. Per dvi minutės iš tiesų negalime visko pasakyti, tačiau mes turime labai aiškiai suskirstyti. Uh atvykstančius asmenys į e, pabėgėlių ir migrantų kategorijas ir dažnai matome, kad migrantai, kurie atvyksta į e, juos priimančių šalis, dažnai jomis nusivilia ir nori išvykti į kitas. Dabartinė sistema e, yra mm, netinkama, tačiau neturime pakankamai laiko dabar įsamiau apie jos trūkumus pakalbėti. Taip pat mes privalome kalbėti, e, kovoti su organizuotais nusikalteliais ir taip pat e, turime kovoti su tais, kurie e, apiplėšė skurdžias va Afrikos šalis, pigiai iš jų išsiveždami naudingas iškasenas, o dabar dar kartą jas apiplėšia, atsigabendami pigę darbo jėgą. <clears throat> Tačiau niekas negali žmonėms uždrausti e, migruoti. Aš esu iš Airijos ir Airijų. Airių visame pasaulyje yra 15 milijonų, taigi mes esame praškai pasaulio čempionai, kalbant apie migraciją. Slovenijos atstovų žodis dabar. Ačiū pirmininkė, kadangi laiko turiu nedaug, norėjau, norėjau tik trumpai pakomentuoti partnerystę su trečiosiomis šalimis. Vadovų taryba pirmą kartą parengė planą, pagal kurį arba kurį gyvendinant e, būtų bandoma išspręsti dabartinės migracijos problemas Europoje. Migracija visuomet vyko ir vyks toliau, nepaisant visų sienų, kurias galėtume pastatyti, ar kitų priemonių, kurių imtumėmės. Ta sistema, kuri buvo patvirtinta, iš dalies veikė. Per trumpą laikotarpį buvo sumažintas mirčių skaičius, dėja ne šimtų procentų, ne visiškai, žmonės ir toliau žūsta pakeliui į Europos Sąjungą. Nesvarbu, kaip mes vertintume sustarimą su Turkija. Viduržėme jūros kelias, o Italijos atstovai apie jį kalbėjo jau pastrosius penkerius, šešerius metus ir niekas netėjo italams į pagalbą, tačiau būtent Italijos kelias šiuo metu kelia daugiausiai problemų. Taigi noriu pasakyti, kad pirmoji partnerystės sistemos dalis veikia, tačiau antroji dalis yra daug svarbesnė. Ir ji yra susijusi su partnerystės plėtojimu su Afrikos šalimis, tam, kad jos galėtų pradėti vystytis savarankiškai, neperkeliant europinių sprendimų į Afriką, tačiau plėtojant partnerystę. Kažkas e, anksčiau kalbėjo apie tai, kaip pigi darbo jėga yra išnaudojama stambių koncernų Afrikoje. Ar aš jau kalbėjau keturias minutės, jūs kalbėjote jau keturias minutės ir dvidešimt sekundžių. Baikite savo mintį. Taigi, kalbant apie tą partnerystės sistemą, tam, kad ji veiktų būtinas solidarumas ir didelio masto ilgalaikės investicijos. Ir dar vieną mintį privalau pasakyti. Žmonės kalba apie integraciją. Integracija nereiškia, kad mes visi esame vienodi. Integracija reiškia, kad mes gyvename daugia kultūrėje visuomenėje ir gerbėme vieni kitus. Aš manau, kad dažniausiai pasitaikančios klaidos yra tos, kad žmonės iš atvykelių tikisi, kad jie taps arba suvienodės su jais. Mano draugas kalbėjo apie e, airių migrantus, kurie išvyko į Ameriką. Ir jie vis dar save suvokia kaip airiai, nepasiant to, kad yra amerikiečiai. Aš esu afrikietis, pasirinkau Slovenijos pilietybę, tačiau aš e, tikiu europinėmis idėjomis. Ačiū. And... Labai dėkoju. Toliau kalbės Ska Keller. Ji yra de, de, Europos parlamento narė, dirba žaliųjų frakcijų ir taip pat ji yra pranešėja dėl tarybos sprendimo dėl perkelimų Europos Sąjungoje. Viską prašau tikrai labai, kiek manoma trumpiau. Dėkuoju, Klodai, ir aš manau, kad daugybė mano kolegų iš taip jau yra pasakę tai, kas mums labiausia rūpi. Ir jau buvo pasakyti, kad Europos parlamentui labai rūpi solidarumas. Solidarumas, kurio dabar mm, e, yra nepakankama. Ir sprendimas dėl perkeliamo ES viduje buvo pirmasis žingsnis solidarumo link prieglopšio e, sistemoje. Buvo nuspręsta iš Italijos ar Graikijos perkelti kitas ES valstybės narės 160 tūkstančių migrantų. Tai parodo, kad tai labai svarbi, svarbus yra solidarumas e, tarp ES valstybių narių, bet ir solidarumas migrantų atžvilgių, pabėgėlių atžvilgių, kurie bėga nuo karo ir per persekiojimų. Ir problema iš tikrųjų yra ne ta, kad Bruselis kažko nedaro, problema ta, kad valstybės narės neturi pakankamai politinės valios tam, kad parodytų solidarumą kitų valstybių narių atžvilgių ir tų žmonių, kurie e, yra reikalingi pagalbos atžvilgių. Ir būtent jie išgyvena dabar krizę. Ir e, labai svarbu yra perkelti tiek, kiek yra numatyta. Uh, Be abejo, perkelimas e, ES viduje nėra ilgalaikis sprendimas. Tam, kad turėtume ilgalaikį sprendimą, mes turime turėti Dublino sistemą pagrystą solidarumu ir pranešėjai apie tai kalbėjo. Mes negalime mažinti migrantų žmogaus teisų apsaugos, negalime kurti papildomų kažkokių procedūrų. Pabėgėliai yra žmonės, žmonės, e, kurie turi šeimas, jie dažnai žino, kur jie nori gyventi e, dėl to, kad jie ten tose šalise jau turi ryšių ir tai taip pat pagelbėtų visiems narėms geriau juos integruoti. Integracijoje tikrai turime skirti daugiau dėmesio da, tam, kad sutiktume na, naują uh, viltį, nes niekas nepalieka savo namų savo norų šiaip savo. Dėkuoju, toliau kalbės generolas Andrėja De Gennaro, Italijos finansų policijos generolas. Prašau, jūs turite dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. ponas Melonė, mano kolega ir e, bičiulis, jau šiek tiek papasakojau Jums apie tai, kaip mes dirbame centrinėje viduržėmio jūros e, dalyje. Aš turiu labai mažai laiko, todėl aš norėčiau trumpai pristatyti Jums e, mūsų atliekamą darbą. Mes esame policijos tarnyba, kuri dirba jūroje. Mes e, neatliekame patruliavimo darbo. E, mes nesame kariuomenė. Mūsų tikslas yra kovoti su nelegalia migracija. Ir mes turime reaguoti į grėsmės tuomet, kai jos iškyla. nesimami veiksmų šiaip savo. Mums yra patikėtos tam tikros funkcijos Ir mes čia pastaruoisiais metais pradėjome bendradarbiauti su Frontex. Mes remiame Frontex vykdomas operacijas Centrinėje viduržymio jūros dalyje. Čia noriu paminėti Triton operaciją. Mes e, dalyvaujame šioje operacijoje tiesiogiai, e, naudojame savo laivus, lėktuvus, e, sraigtasparnius. Ir, tais, ir taip pat mes esame kontaktinė organizacija, kuri koordinuoja kitų šalių veiksmus. Nuo 2015 metų mes atlikome daugiau nei 3000 e, misijų e, ir mums pavyko e, aptikti daugiau nei 4000 neteisėtų migrantų. Ir mes taip pat sulaikėme maždaug pusantro tūkstančio neteisėtų jų gabentojų. Be to, Triton operacija padeda mums taip pat e, ir e, kitais aspektais. Pavyzdžiui, mes e, sulaikėme, konfiskavome daugiau nei 9 tonas marihuanos ir hašišo. Ponas Tajanė kalbėjo apie tai, kad Frontexui reikia suteikti didesnį finansavimą ir daugiau išteklių. Na, aš pasakyčiau, kad mes iš savo patirties matome, kad uh, kad tikrai būtų gerai, jei ES agentūra tikrai geriau išnaudotų savo išteklius ir be abejo būtų dar geriau, jeigu turėtų tų išteklių daugiau. Dėkuoju. Toliau kalbės e, Graikijos parlamentos Syryzos frakcijos e, narys Konstantinos Morfidis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už šį renginį, mums, tai yra tiems žmonėms, kurie kiekvieną dieną e, turi spręsti su migracija susijusius problemas, nepaprastai svarbu yra aptarti šios klausimus su kolegomis. Gerbėjai ponai ir ponios, jau keliarius metus Graikija išgyvena neregėto masto ekonomikos krizę, dėl kurios daugybė žmonių atsidūrė skurde. Ir nepaisant visų problemų, Graikijos žmonės ir Graikijos valstybė parodė neregėto masto solidarumą pabėgėlių atžvilgių. Taip mes giname savo d, d, e, žmogiškasias vertybės. 69 procentai visų atvykusių pas mus pateikė prašymą dėl prieglapšio ir tų prašymų patvirtinimo rodikliai yra labai geri. Mes rūpinamės visais migrantais ir visais pabėgėliais. Pavyzdžiui, migrantai vaikai pas mus gali lankyti mokyklas. Per pastaruosius trejus metus, kai itin paštrėjo krizė, mes supratome, kad reikia užtikrinti, kad Graikija, Italija ir kitos šalis, kurios yra pirmosiose migran, migracijos e, krizės gretose, turi susilaukti kitų pagalbos. Mums reikia e, bendromis jėgomis. Uh, spręsti šią problemą reikia skirti tam deramų išteklių, reikia spręsti pirminės migracijos priežastis, reikia gerinti paieškos ir gelbėjimo operacijas. Labai svarbu yra turėti sąžiningą ir veiksmingą mechanizmą, kuris, pagal kurį galima būtų į kitas ES šalis perkelti pas mūsų atvykusius migrantus. Be abejo, taip pat reikėtų atsižvelgti į migrantų pageidavimus. Tik dirbdami Tokiu būdu mes galėsime visi prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta. Ir tik taip mes galėsime uh, suteikti ES žmogiškai veidą. Dublino susitarimai neįgyve, nėra tinkamai įgyvendinami ir tikrai būtų pražutinga toliau mums tęsti juos uh, taikyti. Gerbėjai ponai ir ponios, atėjo laikas mums rimtai ir atsakingai reaguoti į migracijos krizę. Mes turime daryti viską, kad nebebūtų karų, kad visur įsitvirtų taika ir kad ekonominio klėstėjimo galėtų džiaugtis visi. Pone pirmininkė, dar vienas dalykas. Mums reikia dar vieno dalyko. Europos Sąjunga negali da, tiesiog elgtis kaip nevyriausybinė organizacija, turi turėti aiškę strategiją ir turi spręsti pirminės migracijos priežastis. Minutes, okay. you, Chair. Uh, short, Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasisakysiu kaip meras ir man atrodo, kad migrantai ir pabėgėliai mums merams yra ne statistiniai duomenys, o uh, E, realų žmonės, kurie nori tapti mūsų šalių piliečiais. Tad labai svarbu, kad sukurtume aiškę sistemą ir užtikrintume, kad mūsų miestai galėtų e, kurti sėkmingas migracijos istorijas. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į mūsų piliečių e, nerimą. Natūralu, kad tokiuose įvairiose visuomenėse reikia turėti aiškės praktikoje pritaikomas taisyklės, Taip pat reikia papildomų pastangų siekiant sustiprinti visų laisvės ir saugumą. Taip pat svarbu suteikti migrantams priemonės, kurios padėtų jiems tapti realiais piliečiais. Reikia, kad jie išmoktų mm, šalies kalbą, turėtų galimybę įsidarbinti ar mokytis. Reikia vengti izolacijos ir politikos pagristos tokiu grupiniu mąstymu, e, stigmatizavimo ar migrantų laikymo aukomis. Ok nepaisant to, ko jie pasiekia ankstesnėme gyvenime. Reikia suvokti, kad visi žmonės yra skirtingi ir reikia panaudoti savo vertybėmis, nereikia to laikyti ginklu ar priemonę e, išstumti žmonės iš visuomenės. Ne, priešingai. Reikia nediskriminuoti, reikia emancipuoti migrantus. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pažymėti. Niekada nepamirškite, kad mūsų visuomenės centras ir pagrindas yra tai, kad visiems galime pažadėti vieną dalyką. Jeigu sunkiai dirbsite, jeigu stengsitės, galėsite sukurti geresnę ateitį savo ir savo vaikams. Na, nu, o rasizmas ir diskriminacija neleidžia žmonėms pakilti nuo žemiausio socialinių kopečių laiptelio, tad kova su diskriminacija ir rasizmu yra tarsi kova už mūsų visuomenę. Dėkuoju. Ačiū labai dabar žodį Martai Delofi, Ispanijos senato na, narys iš GUE frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Katalonijoje mes taip pat manome, kad pabėgėlių krizė yra globalios pasaulinės krizės dalis. Ir be abejo, tai kelia grėsmę pagrindinėms ES vertybėms, e, žmogaus teisėms, klėstėjimui. Na ir kalbant konkrečiai apie Ispaniją, vyriausybė yra įsipareigojusi e, priimti 17 tūkstančių pabėgėlių. Tai buvo padaryta dar 15 metais ir dėja kol kas tik tūkstantį žmonių buvo perkelta, o taip yra todėl, kad prieglopšio sistema nėra tinkama, ji yra labai centralizuota, netižvelgiama į vietos, regionų valdžios institucijas, jų nuomonė į tuos regionus, kurie nori priimti pabėgėlius. Be abejo, egzistuoja ir tas nereikalingas biurokratijos sluoksnis, kuris dar labiau viską apsunkina ir neleidžia greitai apdaroti paraiškų. Kalbant apie e, Katalonijos regioną, mes e, esame pareiškę, kad galime priimti 400 tūkstančių pabėgėlių iki 17 metų ir e, komisaras Abramopolas, taip pat Jungtinių tautų pabėgėlių biuras pasveikino tokį pasirižimą dėje, nepasiekėme jokių rezultatų. Sudėtinga e, dar nedirbti su centrinė e, Ispanijos vyriausybė dėl tos nevykusios centralizuotos sistemos, sunku pasiekti rezultatų. 1200 e, vietų galėtų būti išpildytos, kad ir šiandieną jos yra skirtos naujai tikstantiems pabėgėliams, tačiau dėja jos yra tuščios. Vyko demonstracijos Barcelonoje, buvo bandama atkreipti e, vyriausybės dėmesį į tai, jog galime priimti pabėgėlius ir kad nereikia ieškoti kažkokių tai pasiteisinimų. Na ir labai svarbu atsikratyti tos netinkamos ispaniškos sistemos, kuri lemia, kad e, pabėgėliai ar migrantai negali pasinaudoti teikiamomis paslaugomis. Labai svarbu, kad būtų dirbama kartu ir būtų saugomi žmonės. Na ir vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, Katalonija yra pasirengusi priimti pabėgėlius. Ačiū. Ačiū. Ogeida Beblavič, regionų komiteto pranešėjas, rengintis nuomonę dėl teisėtos migracijos, EPP frakcijos atstovas. Ponios ir ponai, norėčiau tarti keletą žodžių dėl legalios migracijos. Visiškai pritariu komisijos nariui, kuris e, minėjo, kad jeigu norime sulaikyti nelegalią migraciją, tai privalome plėtoti legalias galimybės migrantams atvykti į Europą. Kalbant apie legalią migraciją, mes iš tiesų kalbame apie savo ateitį, apie Europos ateitį, apie besivystančios, išsivyščios Europos atvejį apie Europą, kuri vystosi mūsų vaikų labui, Europą, kurioje galime priimti žmonės iš viso pasaulio, nes daugelį Europos vietų dabar trūksta darbo jėgos, vyksta visuomenės senėjimo procesai, gyventojų skaičius mažėja, taigi vietos savildos institucijos labai pritarė Melinosios kortelės sistemai, pagal kurią būtų galima įtraukti į savo darbo rinką jau dabar esančius asmenis. Aš kaip vieno Lenkijos regiono vadovas noriu pasakyti, kad jungtinių tautų atstovas, kad prieš kurį laiką e, minėjo apie būtinybę baimę įveikti. Ir didžiausia ta baimė yra tose vietose, e, kur, e, kuriuose dar pabėgėlių apskritai niekas nematė. Ir Lenkijoje taip pat yra, nes Lenkijos dabartinė vyriausybė jau iš anksto gazdina pabėgėliai savo gyventojus ir dėl to užsidirba populiarumo taškų. Noriu pasakyti, kad nemažai savivaldybių nevyriausybinių organizacijų Lenkija nori demonstruoti solidarumą, tačiau tam reikalingos specialios programos, taip pat ir teisinės paramos programos savivaldybėms, regionams, kurie nori padėti pabėgėliams. Ačiū. Vičensi Bienko. Katanijos meras, jam dvi minutės. Ačiū pirmininkė prieš dvi dienas. Eits net e, laivas prisišvartavo mūsų uoste 750 e, žmonių tame laive buvo 715 ir 716 buvo prieš tris dienas tame laive gimęs kūdikis. kūdikio mama buvo laive, tačiau tėvo nebuvo. Jis sudingo pakeliui. Mano mieste šiuo metu gyvena daugiau nei tūkstantis nelydimų nepilnamečių. 2016 metais 200 tūkstančių žmonių išsilaipino Sicilijos pakrantėje. Katanijos mieste vien 20 tūkstančių tokių buvo, didžioji jų dalis, nemažai jų dalis yra nelydimi nepilnamečiai. Taip pat ir uh, lavonai buvo išmesti į krantą, juos palaidojame mūsų miesto kapinėse. Uh, e, 120 tokių buvo, paskutinis buvo pabėgėlis iš Sirijos. Uh, kuris nukentėjo, buvo sužeistas per bombardavimą, po to buvo Florencija gydomas, tačiau vis tiek numirė ir prieš mirdamas paprašė būti palaidotas mano miesto kapinėse. ES iki šiol dar nesuprato šio reiškinio masto ir sudėtingumo. Ši diena yra labai svarbi. Šiandien girdėjome iš parlamento pirmininko, komisijos pirmininko, komisijos nario, va aiškius pasisakymus. Mes reikalaujame, kad prieglostis būtų suteikiamas ES teisės pagrindų. Mes norime, kad pabėgėliai būtų priimami ir paskirstami veiksmingai ir kad būtų suteikiama parama pabėgėliams padedančiams savivaldybėms mes norime, kad būtų veiksmingai kovojama su organizuotu nusikalstamumu priekeiviais žmonėmis ir mes norime, kad būtų remos praeitinės permainos Libijoje. Mes vieni iš tiesų nelabai ką padarysime, reikia bendrų pastangų. Ačiū. Šis pasisakymą kolegos man pasakė, kad mums dar liko 20 minučių ir e, Per tą laiką turime baigti savo diskusijas. 15 kalbėtojų dar yra. Aš per visą savo gyvenimą niekuomet neturėjau tokio ilgo kalbėtojų sąrašo, turbūt niekada daugiau ir neturėsiu. Tačiau visų pasisakymai yra tokie svarbus ir tokie rimti. Aš tikrai nenoriu jokauti šią temą. Iš tiesų visi pasakymai yra labai svarbus, todėl visiems suteiksiu galimybę pasakyti, kiekvienam suteiksiu maždaug dvi minutės, turite minėję, kad mes pradėjome savo diskusijas e, pavėlavę. Taigi likė 15 kalbėtojų, jeigu nekalbėtų ilgiau nei po minutę, man labai smarkiai padėtų. Ir po to galėsiu atlaisvinti pirmininko kėdę kitai diskusijai. Aš iš tiesų, na, nežinau, kaip kitaip galėtume išspręsti laiko trūkumo problemą. Jeigu galėtume kalbėti trumpiau nei po minutę, tai prašau tą padaryti. Jums dabar Kiti kalbėtojai dvi minutės, jeigu kalbėtų vieną, tai būtų geriau. Aš noriu pakalbėti merų komiteto vardu. Mes esame Niderlandų nepriklausomas e, kompetencijų centras. mes vertiname migracijos politiką Europinės nacionalinės politikos kontekste. Komisija štai neseniai pristatė ketvirtą pažangos ataskaitą, kurioje minimos priemonės pasitelktas įgyvendinti migracijos darbo atvarkę ES mastu, tačiau vis tik tai nepaisant visų priemonių pažanga yra pakankamai lėta ir kai kuriuose valstybėse narėse jos apskaitai nepastebime, nepasant to viskas yra pristatoma kaip sėkmingi projektai ir pasiekimai. Merų komitetas nori pabrėžti, kad e, teisiškai galima ES e politiką bandyti įgyvendinti išorėje, tačiau prieglopšio sistema ir politika negali vykti be esminių pokyčių <clears throat> kurie yra priklausomi nuo tolesnių sprendimų ES vidai ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Šiuo metu vienintelė Šiaurės Afrikos šalis, į kurią būtų galima saugiai gražinti pabėgėlius, yra Marokas. Todėl jeigu e, valstybės narės pirmiausiai e, nesugeba sustarti tarpusavę, tai kaip jos gali rasti partnerių, su kuriamis galėtų bendradarbiauti gegužės 18 dieną konferencijoje, kur vyko Hagoje, buvo pristatytas dokumentas e, ir mes e, ten patekėme tarptautinių žmogaus teisų įsipareigojimų sąrašą ir jis galėtų būti naudojamas e, kaip pagrindas siekiant palengventi pabėgėlių prieglopščio prašytojų ir migrantų dalę. Dabar e, Flandrijos parlamento atstovas. Ačiū. Pone pirmininkė, aš kalbu kaip regionų komiteto ir Flandrijos parlamento posėdžiančio Bruselėje narys. Integracijos politika yra labai svarbi, tačiau vien jos nepakanka. Taip pat uh, Siekiant užtikrinti mūsų visuomenės sąnglaudą, sustiprinti integraciją ir būtiną prielaidą, todėl atvykstantis naujai asmenys privalo būti integruoti į mūsų visuomenę, kad taptų pilnavertė jos dalimi ir e, laikui bėgant jau nebūtų vadinami atvykėliais. Regionų komitetas parengė atitinkamą nuomonę kurioje e, yra pasiremiama Flandrijos integracijos politikos teigiama patirtimi. 20 metų jau Flandrijoje tokia politika vykdoma, ji grindžiama dviem svarbiais principais. Pirmiausiai, kalbos mokėjimas rūpinamasi tuo, kad atvykėliai galėtų bendrauti su, savo, e, su jas priimančių bendruomenių nariais, taip pat e, būtų išvengiama etinių spragų, tinkamai integruojami atvykėliai darbo rinką ir žinoma, pilietybės suteikimas atvykėliams, ne juos naturalizuojant, o keičiant jų paprasčiausiai mąstyseną, perteikiant jiems savo vertybės, kaip e, organizuojamos mūsų visuomenės, kaip mes vienis, elgiamės vieni su kitais, kaip laikomės teisinės varstybės, demokratijos principų, nuo to viskas priklauso ir, žinoma, savivaldybė atstovai pirmieji susiduria su integracijos iššūkiais, todėl reikia ir spręsti tas problemas, pirmiausia, vietos ir regioninių lygmenių. Ačiū uždėmesi, Tibor Banė, Europos reikalų komiteto Vengrijos parlamente vice pirmininkas, jums viena arba dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Europa vis dar patiria beprecedentinio masto migrantų spaudimą. Dėl to kyla uh, grėsmės saugumui, sudėtinga kontroliuoti migrantų srautus, kyla terorizmo grėsmė, todėl reikia migrantų naštą patiriantiems šalims e, tarptautinės paramos, tačiau ir antros kartos migrantų radikalizacija senose valstybėse narise kelia didelę grėsmę, valstybės narės uh, nesima pakankamai priemonių, kad apsaugotų savo sienas, kai Vengrija pradėjo statyti tvorą siekdama apsaugoti Šengeno erdvę, buvo apkaltinta, kad pažeidžia žmogaus teisės. Dabar mes saugome savo išorės sienas ir tai paskelbta ES svarbiausių prioritetų. Noriu pasakyti, kad savo laiku Vengrija priėmė teisingus sprendimus, kad sustabdyti nekontroliuojamus migrantų srautus ES. Turime suvokti, kad šios problemos neįspręsime ES viduje, jeigu nesimsime ryštingų žingsnius tose šalise, iš kurių atvyksta migrantai, srautai jų niekuomet nenuslūks ir Europa pasikeis visiems laikams. Kita vertus, ES privalo teikti daugiau paramos toms šalims, e, kurios e, siekia ir privalo apsaugoti šiandien ar dviesiems. Ačiū uždėmesi. Pratplits e, <clears throat> stebėsinos tarnybos vidurio, viduržymė jūros regione atstovas. Aš esu profesorius ir dirbu nevyriausybinėje organizacijoje, kurios veikla finansuoja Jungtinės karalystės vyriausybė. Migrantų atvykstančių struktūra yra skirtinga, skirtingos amžiaus grupės, skirtingos lyties migrantai atvyksta. Todėl būtina atsižvelgti į šios specifinius ypatumus, svarstant jų teikiamus prieglapščio prašymus, dažnai netgi nesvarstomi asmenų turinčių sveikatos sutrikimų prieglapščio prašymai. Žmonės traukia į Europą įvairūs faktoriai, tačiau e, dauguma vis tik tai atvyksta dėl to, kad bėga nuo skurdo ir persikama tik 18 procentų pateikė ekonominius argumentus, traukiančius juos į Europą. Mums kelia nerima, kai tokios valstybės, kai Švedija ir Norvegija piknaudžiauja Dublino sistema ir gražina pabėgėlius į Graikiją 15-16 metais, kuomet Graikija patyrė daugiausia iššūkių. Vienas kurdų pabėgėlis iš Irano buvo paskelbęs šimto dienų bado streiką ir <clears throat> jį e, netgi buvo užsipuolę saugumo pareigūnai. Aš raginu valstybės narės daryti jiems sąlygas persikėti į kitą valstybę narę. Dabar kalbės Mario Borgezijo, NF frakcijos narys, jam viena, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano <clears throat> miestas praktiškai e, yra patekęs imigrantų apsiausti, tačiau niekas čia nekalbėjo apie migrantų ir teroristų tarpusavio sąsajas, nepaisant to, kad buvo įrodyta, jog teroristinės organizacijos uh, pelnosi iš prekybos nelegaliais e, migrantais. Taip pat mažai dėmesio skirta buvo ir migrantų gražinimui atmetus jų prieglaušio prašymus, pavyzdžiui, nigeriečiai. Italija 18 500 pateikė prieglaušio prašymus, tačiau tik 3 procentų prašymai buvo patenkinti, o nelik likusieji nebuvo išsiusti iš Italijos ir niekas nežino, kur jie yra, galbūt liko Italijoje, perskėlė Prancūzijoje, kitas šalies, tik 120 buvo išsiusti atgal. Ir nevyriausybinės organizacijos labai neaišku vaidmenį atlieka, ypač tos, kurių, kurių veikla šiandien buvo giriama ir kurių veikla gyrė Italijos pakrančio apsaugos tarnybos atstovas. Noriu pasakyti, kad Italijos senate buvo įsteigtas tyrimo komitetas, prokuratūros atliko atitinkamus tyrimus, kurių eigoje išaiškėjo, kad egzistuoja tam tikri tarpusavio ryšiai tarp nevisybinių organizacijų ir nelegalių žmonių gabentojų. Gerai, kad Europos parlamento pirmininkas pasmerkė šios veiksmus. Čia reikia imtis aiškių veiksmų, ponė Mogerinė didžiavosi savo pasiekimais, ar ji taip pat gali didžiuotis tuo, kaip migrantai yra priimami kai kuriuose valstybėse narėse ir kaip e, Europa veidmaniaudama pasiduoda Erdogano diktatui. Žos kitom kalbėtojai. Auditorų narys atsakingas už karštuosius taškus. Mes užduodame savo du klausimus. Pirmiausia, ar tie vadinamieji migrantų prieimimo taškai buvo laiku sukurti ir ar jie padeda mums veiksmingai valdyti migrantų srautus ir padeda e, nustatyti jų tapatybę ir paimti jų migrantų atspaudus. Mūsų išvada yra tokia. Iš esmės bendras posėdis padėjo mums geriau valdyti migracijos procesus. Uh, mes e, matome, kad visi darbai užtruko ilgiau, nei buvo numatyta. Ir e, da, akivaizdu, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad viskas keitėsi ir situacija atsidūrė ties komentarnės katastrofos riba. Reikia daryti dar daugiau ir todėl mes norime pateikti kelias rekomendacijas. Pirmoji yra susijusi su būtinybė spręsti nepakankamų uh, karštutiškų e, išteklių problemą. Bet to mes rekomenduojame, kad visi užtikrintų, kad deramai būtų elgiamasi su nelydimais nepilnamečiais. Toliau mes rekomenduojame, kad komisija e, reikalautų, kad tenai visu, visuose taškuose, visuose centruose būtų paskirtas atskiras pareigūnas atsakingas už vaikus, vaikų teisų apsaugą. Ir paskutinė mūsų rekomendacija yra susijusi su to, kad komisija ir toliau turi reikalauti, kad valstybės narės skirtų pakankamą nacionalinių ekspertų skaičių dirbti tuose karštuosiuose taškuose. Dėkoju. Toliau uh, jezuitų pabėgėlių paramos tarnybos atstovas Jose Ignacio Garcia. Labas vakaras, ponė Pirmke, jūs taip gražiai su mumis elgėtės šiandien. E, ir todėl aš per vieną minutę pasistengsiu pasisakyti. Pirmoji mūsų žinia, mes esame įsitikinę, kad mes turime išgirsti pabėgėlius, jų balsą. Mes priimame sprendimus, kurie nulems jų tolesnį gyvenimą, todėl svarbu yra išgirsti jų nuomonę. Negalima manyti, kad mes vien savo jėgomis galime nuspręsti, kas jiems yra geriausia. Antra, mes turime surasti, negalime jų su, sulaikinėti. Čia reikia parodyti kūrybiškumą, nes tas sulaikimas, jų suėmimas tikrai da, e, sudaro daug problemų ir suskaldo daug šeimų. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu šiandien pasakyti labai aiškiai Mes dirbame su pabėgėliais ir mums padeda daugybė savanorių, moterų ir vyrų visoje Europos Sąjungoje. Jie supranta, kad e, e, kitiems reikia pagalbos ir pilietinė visuomenė pirmoji sureagavo į pabėgėlių e, poreikius. Jas parodė svetingumą ir suteikė reikalingą pagalbą. Mes negalime leisti, kad uh, būtų menkinami mūsų etikos standartai. Mūsų politikos lyderiai turi sekti paprastų piliečių pavyzdžių. Dėkoju. One, ask the uh, director of the European Border and Coast Guard Agency to speak for one minute, but if Fabrice Legeri, if you could give us just your key messages in one minute, please. I know you appear before. Tu kalbos vertėjai, yra priversti baigti darbą, atsiprašo klausytojų, jeigu dar tokių yra ir atsisveikina su jais dėl techninių priežasčių. Of, uh, migration management. I would like to say that border management is wider than migration management, and migration management is much wider than border management.